E, ir taip pat nuo e, suinteresuotų šalių veiklos. Tikiuosi, kad e, žmonių, kurie dirbs toje institucijoje pilietybė ar tautybė nebus svarbus dalykas. Tai yra mūsų visų, visos ES interesas. Neturėtų būti sukurtos papildomos protekcionizmo galimybės per šią instituciją. Ir kol bus kuriama Europos darbo institucija, ta fazė, kūrimo frazė, fazė yra labai svarbi. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Ir paskutinis pasi, pasisakys ponas Marijas. Europos Sąjunga. E, nepasisako už tai, kad būtų didinamas e, E, minimalus atlygis, kad būtų įvestas vienodas minimalus atlygis visose ES sąjungos šalise, kad būtų įvestas, e, įvestos vienodos bedarbio išmokos. E, ir e, nedaro nieko, kad būtų kovojama su 91 metų direktyvos pažeidimais. Ir mes matome, kad tūkstančiai švietimo e, sistemos darbuotojų, pavyzdžiui, gauna e, labai menkus atlyginimus. O dabar kalbama apie Europos darbo institucijos kūrimą, bet tai yra tik tai dar viena biurokratinė priemonė, dar vienas biurokratijos aparatas. Ir e, tokiu būdu jūs bandote atimti iš valstybių narių jų kompetencijas, nes būtent valstybėse narėse turėtų vykti kasdieninė kontrolė. Dėkoju, dabar žodis suteikiamas e, poniai Tyson. Deja, ponia Tyson, jums bus kalbėti šiek tiek sunkiau, nes yra triukšmas, bet vis tiek žodis jums. Uh, Gerbiamoji pirmininkė, nariai, kaip minėjau, Mūsų pasiūlymas, su kurio pagalba siekime įsteigti Europos darbo instituciją, buvo paskutinis e, teisėkūros reformos teisės aktas. Su šios reformos pagalba mes tengiamės užtikrinti darbo judumą. Žinau, kad darbo judumas nebus pati lengviausias rytis. Todėl labai džiaugiuosi, kad e, jau po susiskaidimo Dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos jūs prašome balsuoti dėl šio dokumento, kuris padėtų užtikrinti sąžiningą darbo jėgos judumą ES. Mes kalbame apie socialinių teisių ramstį tarp valstybinių lygmenių. Deja, teisės aktų kurieji dar nesusitarė dėl socialinio koordinavimo nuostatų. Tačiau ši pozicija kurią patvirtinote ketvirtadienį pirmojo skaitimo metu, padės pagrindus vaisingam ir greitam teiksis akto prieimimui po rinkimų Europos parlamentą. Nes milijonai piliečių, kuriems darbo judumas yra kasdienis dalykas, kartais yra be, yra be galo naudinga pasinaudoti atnaujintomis taisyklėmis ir padaryti tai kuo greičiau. Judumas, laisvas judumas buvo vienas iš pagrindinių ES principų, šiandien jis dar e, aktualesnis. Ekonomistai ir valstybės narės dabar yra labai tarpusavyje susijusios, o laisvas, laisvas judėjimas reiškia aktyvų judėjimą tarp piliečių Tuo pačiu reikia užtikrinti, kad ES nuostatos būtų taikomos sąžiningai ir tai yra patys svarbiausi pasiūlymai pasiūlymuose dėl darbo judumo. Šie principai leis atlikti teisėkuros reformas, kurioms galėtų pritarti ir valstybės narės, narės esančios ir šiaurėje, ir pietuose, ir rytuose, ir vakaruose. Ir tokiu būdu E, siūlome steigti Europos darbo instituciją ir raginu, prašau jūsų patvirtinti tai. Ačiū ir ponas Lenarts. Apibendrinti, prašau, dvi minutės jums. Ačiū, pirmininkė. Visa tai e, kalba apie Europos darbo institucijos svarbą ir labai daug kolegų dabar išklausys šias diskusijas. Ačiū Jums visiems už Jūsų dėmesį. Tiems, kurie negirdėjote diskusijų pradžios, norėčiau pasakyti, kad šiandien yra puikia diena. Mes steigiame Europos darbo instituciją, o taip darydami žengėme labai svarbų žingsnį įgyvendinti sąžiningą ir socialiai įtraukę Europos darbo rinką kad darbuotojams būtų galima užtikrinti sąžiningą darbo judumą, nes rinkos bus apsaugotos ir bus suteiktos garantijos. Priešingo atveju įsitvirtina socialinis dempingas arba nesažininga konkurencija. E, tai reiškia, kad bus įgyvendinamos ES nuostatos darbo judumo atvejais. Būtent tai mes ir padarysime ir padarysime labai greitai. Tai yra didžiulis pasiekimas, kuris rodo, kad ES gali pasiekti rezultatų tose srityse, kurios yra svarbios piliečiams ir kad tai galima padaryti greitai. Taigi dėkoju ES komisijai, komisijos nariai Taisen, pirmininkaujančiai Rumunijai ir visiems kolegoms, kurie dirbo kartu, tai darė konstruktyviai konstruktyviai, veiksmingai, kad būtų galima to pasiekta. Pasikliauju jumis visais, kad toliau tęsite darbą, nes visi kartu turime užtikrinti šios institucijos sėkmę ateityje. Ačiū uždėmesį. Ačiū diskusijos baigiamos, balsuosime gan greitai, po kelių minučių. Labą dieną. Prieš pradedant balsavimą norėčiau tarti keletą žodžių. Norėčiau pasveikinti Greta Thunberg. Šiandien tarp mūsų yra ypatinga viešne, ji yra lankytojų galerijoje ir vargu, ar reikia ją pristatyti. Tai jauna ES pilietė iš Švedijos ir ji savo asmeninę patirtimi, drąsa, mintimis e, tapo kovo su klimato kaita ženklu. Greta Thunberg. No... Nu- Greta Thunberg ragina mus, įstatymų leidėjus, taip pat verslininkus ir piliečius, padvigubinti savo pastangas kovodami su klimatą ištikusią krize. Europos Sąjungos, Europos parlamento istorija rodo, kad mes pritarėme šiai jaunai europietėjai. Mes galime pažvelgti į šį teisėją kūros laikotarpį ir pasakyti, kad ES dirbo daug siekdama apsaugoti aplinką ir klimatą. E, ar tai būtų transporto priemonių išmetalai, ar priekyba apivartiniais taršos leidimais. Būtent parlamentas visuomet kalbėjo daugiausia apie tvarumą. Paryžiaus susitarimas buvo ratifikuotas neįtikėtinai greitai. Ir tai buvo padaryta e, tuo metu, kai e, dar jungtinių tautų sekretoriume buvo e, Bankimun. Mes dirbame ir tarptautinių lygmenių, ir tokio, kad būtų sumažinta temperatūra 1,5 laipsnių ir kad būtų išvengta tos nelaimės, kuri gali įvykti, jeigu to nebus padaryta. E, ji e, Greta Thunberg 14 val. kalbės aplinkos komitete ir visi nariai yra kviečiami į e, Envi komiteto posėdį. Taigi dar kartą sveikinu Greta. E, panas Prus prašo žodžio. Pone pirmininkė, mėly kolegos, vakar Paryžiuje ir Prancūzijoje visi e, katalikai stebėjo degančią Paryžiaus katedrą. Ir aš tikrai suskaudančia širdimi šiandieną Prancūzijos delegacijos vardu norėčiau ir įsivaizduoju visų jūsų vardu norėčiau išreikšti gilų liūdėsi įvykus tokiai baisiai katastrofai. Vakar degė Europos, e, atsiprašau, Prancūzijos paveldo simbolis ir tai yra kultūros simbolis visai Europai. E, Paryžiaus katedra e, degė ir mes tikrai tą stebėjome labai nuliūdę ir aš norėčiau padėkoti visiems ugnegesiams, kurie darė viską nakties metu, kad išsaugotumėme šios, šią katedrą. Ir norėčiau pasakyti, kad visi pasiryžę esame atstatyti Paryžiaus katedrą ir aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už paramą, už paramą Prancūzijai. Tuo metu, kai e, Liepsnos palėtė pačią svarbiausią kultūrinį e, objektą Prancūzijoje. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad kiekvienas asmuo turi nešti savo indėlį atkuriant šį kultūros objektą, šį labai svarbų simbolį. Dėkoju. Senior Kavada. Ponas Kavada. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pridurti vieną dalyką per kelias sekundės. Kuomet buvo pradėtos statybos šio pastato. Iš tiesų įvairūs amatininkai, kurie prisidėjo statant šią katedrą, buvo iš įvairių Europos šalių - italai, vokiečiai, iš vidurio Europos, šiaurės Europos, kurie įnešė savo indėlį statant šį svarbų civilizacijos simbolį. Europai. Ir tai buvo didžiulis europinis projektas, bet ne tą aš norėčiau pabrėžti, ponė pirmininkė. jūs mane paskirėte etikos komiteto e, pirmininku kartu su ponė Delvo ir su, kartu su ponu Maštalka. Ir per šią kadenciją mes susidūrėme su lobistų spaudimu šioje institucijoje. Ir aš norėčiau, ponė pirmininkė, priminti, kad kai buvo balsuojama dėl autorių teisų direktyvos, iš tiesų susidūrėme su labai netišku lobistų elgesiu. Tai, kad lobistai įsitvirtino mūsų instituciją Europos parlamente, kai pasiekėme tarp institucinį etapą ir mes tiesiog nieko negalėjome padaryti. Tai aš labai norėčiau paprašyti, kad kitoje kadencijoje būtų užtikrinamos uh, teisės ir prievolės sustiprinti tam tikras taisyklės, kurios stabdo lobistų veiklą, ypatingai kai tekstas patenka į plenarinį, e, plenarinę sesiją, plenarinį posėdį. Dėkoju. Gracias. Pasamos a las votaciones. Ačiū. Pereikime prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl Vikstrom pranešimo dėl bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos. E, vyks vardinis balsavimas ir pradėkime. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 492 e, už 100. patvirtinta pirmojo skaitimo metu. Kitas pranešimas. Tai yra Viržinį Rozier pranešimas, bet prieš pereinant prie balsavimo, ponė Taisen norėtų kalbėti. Ačiū pirmininkė. Gerbiamasi, gerbiamasis pirmininkė, nariai, komisija pritarė rekomend, Europos parlamento rekomendacijai pritarti tam, kad būtų prisijungta prie Ženevos teisės akto. Iš esmės komisijos pozicija skiriasi nuo tarybos ir parlamento pozicijos dėl galimybės visoms narėms e, prisijungti prie šio Ženevos akto, atsižvelgiant į tai, kad ES turi išimtinę kompetencija. Todėl komisija buvo pasirengusi pritarti tam, kad šiuo konkrečiu atveju septynios valstybės narės, kurios e, jau seniai pasirašiusios Lisabono susitarimą, galėtų prisijungti prie Ženevos akto ES vardu. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau paminėti komisijos pareiškimą šiuo klausimu. Jis buvo pateiktas tarybai ir Europos parlamentui. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbimiai nariai. Ačiū, pane Taisin. Pereidame prie vardinio balsavimo. Balsavimas pradedamas. Baigiamas balsavimas. Dokumentas patvirtintas. Toliau kitas prane, Rozier pranešimas. Pradėkime vardinį balsavimą. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Dėl komisijos pareiškimo, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtintas. Patvirtintas parlamente pirmo skaitimo metu. Jozo Radoš pranešimas. Pradėkime balsuoti. Baigime vardinį balsavimą. Patvirtinta. Toliau e, praneš, pranešimas, kurį parengė Eleonora Forenza. Dvi minutės jums skirtos. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad ši rekomendacija yra labai svarbi, nes alyvogių aliejus, e, aliejaus sektorius yra labai svarbus septynioms valstybėms narėms. Tai yra puikus produktas, šis produktas yra eksportuojamas ir visai neseniai jam didelį poveikį padarė sausra. ir šalnos. Tikimės, kad parlamentas patvirtins šį dokumentą ir kad ES ir toliau galės prisidėti e, prie tarptautinio susitarimo dėl alyvogių aliejus ir valgomųjų alyvogių. Tačiau matome, kad dėrybos metu trūko informacijos iš kitų institucijų, ji nebuvo pateikiama laiku. Todėl raginčiau tarybą ir komisiją teikti atitinkamą informaciją parlamentui dėl bes, bet kokio sprendimo, kuris būtų priimamas remiantis tarybos sprendimo ketvirtų straipsnių. Ačiū, balsuokime, vardinis balsavimas pradedamas. Baigiamas balsavimas. Dokumentas patvirtintas. Toliau Pono Tarand pranešimas, ponui Tarand skiriamos kelios minutės. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Suprantu, kaip nemėgstate, kai pradeda kalbėti pranešėjai, kurie trikdo sklandžiam balsavimui, tačiau šiandien privalau paaiškinti tas dilemas, su kuriomis susidurėme. Visi esame girdėję tą Izra Izraelyje paplitusį anegdotą, kiek kartų policininkas juokėsi klausydamasis tą patį juoką. reikėtų paminėti ir Airijai taikomą išimtį. Visai neseniai ES tame tarpe Estijoje, Vengrijoje, Suomijoje vykusius atvejus nesakau, kad kolegos e, netinkamai dirbo, bet ponia Maletič tikrai turi puikias savybės Todėl kreipiuosi į narius ir norėčiau paprašyti įsiklausyti į šio parlamento raginimus ir patvirtinti šios du kandidatus, kad būtų galima užtikrinti lyčių pusiausvyrą ir kad būtų remiantis 255 straipsnių užtikrinta, užtikrintas sąžiningas konkursas. Klausimas, ar mums tikrai reikia nario į e, audito rūmus iš kiekvieno nario, ar iš tikrųjų tiek daug audito yra vykdoma, kodėlgi e, nereikėtų, gal reikėtų 14 auditorių vienam laikotarpiu ir 14 auditorių kitam laikotarpiu. E, taigi, šį sėk prašau siū, balsuoti taip, kaip siūlo pranešėjas, bet turėkite galvoje, kad Rumunijos ir Kroatijos vyriausybių e, procesas netitinka ES aukštų standartų ir idėjų lygmenio. Ir iš ties policininkas juokiasi tik vieną kartą, kai jam pasakojamas anegdotas. Ačiū. Balsuojame slaptų balsavimu. Cerramos la votación. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dokumentas. Kitas tariant, tarant pranešimas dėl auditorumų narės skirimo. Prašau. Norėčiau priminti, kolegai, kad šiandien balsuojame dėl įprastos procedūros. Ir ta ideologinė kalba, kuri buvo pasakyta, neturėtų būti, jos net, neturėtų būti klausomasi parlamente, nes sprendžiama, sprendimas priimamas pagal nuopelnus asmens. Ačiū, balsuokime slaptų balsavimo. Dėl Ivana Maletiš skirimo audito rūmų narė. Baigiame balsuoti. Patvirtintas pranešimas. Rozija pranešimas. Susitarimas 155, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Komisijos pareiškimas, 156 pakeitimas, prašau. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Parlamento darbas baigiamas pirmos svarstymo metu. Klins pranešimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Prašau. Gerbiami kolegos, praėjus 15, 15 metų aš paliksiu šį parlamentą pasibaigus šiai kadencijai ir tai yra du paskutiniai mano pranešimai. Dirbdamas prie jų aš pamačiau, kad e, šie parlamento rūmai gali e, pasiekti susitarimo nepaisant e, skirtumų tarp frakcijų ir gali tiesti tiltus. Daugumai iš jūsų vėl dalyvaus Europos parlamento rinkimuose ir aš norėčiau norėčiau e, visus jūs paraginti nenusileisti kovoje už Europos idėjas, nes ES reiškia e, mums e, taiką, demokratiją, žmogaus teises ir geresnį gyvenimą. Todėl mes esame skolingi savo vaikams ir anūkams, kad ES projektas nežlugtų. Europa yra mūsų visų bendra ateitis, mes kitos ateities neturime. Ačiū. Yes, Dėkoju. Parlamentas baigė darbą pirmojo svarstymo procedūros metu. Dar vienas klins pranešimas, arnis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Parlamentas baigė darbą pirmojo svarstymo metu. Simon pranešimas, arnis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Taigi, parlamentas priima sprendimą pirmo svarstymo metu. Simon pranešimas, vėlgi balsuojame, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Parlamentas baigė darbą pirmo svarstymo metu. Helkmark pranešimas, varnės balsavimas. Prašau balsuot. Ponas Helkmark nori pasakyti. Aš kaip ir ponas Klinsas norėčiau Jums visiems padėkoti savo ruoštų už fantastiškus 15 metų, už fantastiškas draugystės, draugus iš įvairių pasaulio ir Europos kampelių. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad turėjome galimybę sustiprinti Europą, užtikrinti laisvą visuomenę, atvirą visiems asmenims, stiprią visuomenę pasaulinėme globaliame kontekste. Ir tam reikalingas bendradarbiavimas. Europos sąjunga. Čia galbūt mes turime kartais skirtingų nuomonių, tačiau gerai yra tai, kad turime bendrą uždavinį, bendrą tikslą ir dėkoju Jums visiems už fantastiškus 15 metų. Tai yra paskutiniai mano du pranešimai ir aš tikiuosi, kad jais prisidės, prisidėjau prie stabilesnės Europos. Ačiū. Ačiū. Vardinis balsavimas, prašau, pradedam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmoji svarstymo procedūra baigta parlamente. Hekmark pranešimas. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmojo svarstymo procedūra baigta. Fernandės pranešimas. Pirmasis pakeitimas. Keliant rankas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Komisijos pasiūlymas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmo, pirmojo svarstymo procedūra baigiama parlamente. Karas Berės pranešimas. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Parlamentas baigė pirmojo svarstymo procedūrą. Berės paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip Wolf Klins ir Gunnar Hockmark minėjo, aš norėčiau pasakyti, kad po 25 metų, vėlgi čia bus mano paskutinis pranešimas ir aš norėčiau visiems jums padėkoti. Uh, visiems tiems, su kuriais kovojau, su kuriais man kilo sunkumų, su visais tai, visiems tiems, su kuriais pavyko pasiekti bendrų tikslų. Norėčiau taip pat padėkoti vertėjams, žodžiu, visiems šio parlamento darbuotojams ir taip pat norėčiau pasakyti, kad Baigiu darbą parlamente, kuris iš esmės pasikeitė. Pasikeitėme ir mes, pasikeitė Europa. Tačiau šis parlamentas tapo tikru piliečių parlamentu. Mes visuomet sakome, kad per daug klausomės lobistų. Tačiau mes matome, kad kyla tam, tikros, tam tikra banga Europoje piliečių, kurie tiki Europą, tiki Europos ateitimi. Taigi tai yra modernus, originalus, demokratinis parlamentas, piliečių parlamentas ir išsaugokime jį tokį, koks jis yra dabar. Dėkoju. Gracias. Gracias, señor. Dėkoju. Karas Berės pranešimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmo svarstymo procedūra baigiama. Karis Berės pranešimas, vėlgi vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmoji svarstymo procedūra baigiama. Prane, Feber pranešimas. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Parlamentas baigė pirmą svarstymo procedūrą. Ferber pranešimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Pirmojo svarstymo procedūra baigiama. Kalvė Šambon pranešimas. Ponas Kalvė Šambon paprašė žodžio. Ne, nepaprašė. Lopes Bermejo paprašė žodžio. Ačiū, pirmininkė. Pagal 59 straipsnio trečiąją dalį aš norėčiau paprašyti, kad vyktų procedūrinis balsavimas, varnis balsavimas. E, dėl pakeitimų. Pirmiausia, prieš balsuojant dėl pirminio susitarimo, šiais pakeitimais yra atsisakoma diskriminacijos taikant šią direktyvą ir tokiu būdu mes galėtumėme užtikrinti apsaugą visiems mūsų darbuotojams, ypatingai tiems, kurie yra ypatingai neužtikrintoje situacijoje, turiuomenyje jūrininkus ir namų ūkių darbuotojus. Taigi aš norėčiau paprašyti balsuoti palankiai už šį procedūrinį pasiūlymą. Ačiū, ponas Kalvė Šampion. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš gerbiu labai puikius, gražius ketinimus ir pritariu nuomoniai ir galimybė teikti šį pasiūlymą, juolab, kad buvo tokių išimčių, kuriuo aš negalėjau išvengti ir, išvengti ir tikrai remiu parlamento darbą ir norėčiau labai paprašyti pabandyti išsaugoti tą pusiausvyrą, kurią mes užsitikrinome sunkių dėrybų metu. Taigi aš siūlyčiau visgi balsuoti prieš šį pasiūlymą ir norėčiau balsuoti, kad būtų patintas tekstas, jį, jo nesusilpninus. Dėkoju, ponė Kalbėjai Šambum. Taigi balsuojame varnių balsavimu dėl išklausyto pasiūlymo. Ką tik išsakyto pasiūlymo, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. šis pasiūlymas yra atmestas. Dabar balsuojame dėl 134 pakeitimo. Varnis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Komisijos pareiškimas, keliant rankas, prašau balsuot, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Taigi parlamentas baigė pirmojo svarstymo procedūrą. Ponas Kalvi paprašė žodžio. 30 sekundžių jums, prašau, ponia. Per 30 sekundžių pabandysiu tiesiog pasakyti, kad tai yra galutinis tekstas šią kadenciją. Ir norėčiau pažadėti, kad sugrįšiu. Ir norėčiau padėkoti visam parlamentui, visiems, kurie kovojo už ir prieš. Norėčiau padėkoti visai savo komandai. Poniai Tyson už tai, kad ji įnešė šį indėlį, kuriant socialinę Europą, nes ši galutinė versija yra geriausias įmanomas vari, variantas ir geriausias mano momentas šios kadencijos metu. Dėkoju. Lenės pranešimas atinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Bendras pareiškimas. 105 pakeitimas. Keliant rankas, kas už, kas prieš. Susilaikę Patvirtinta. Pirmas, pirmos svarstymo procedūra baigiama. Mato pranešimas, ponas Mato paprašė žodžio. Ačiū, pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, trejus metus dirbome, šimtai susitikimų įvyko ir bandėme pasiekti bendrą sutarimą apjungiant 30 skirtingų reglamentų ir aš raginčiau kolegas balsuoti už. Susitarimas yra gležnas, tačiau tikrai susilaukė nemažai paramos. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakau pagal 59 straipsnio trečią dalį darbo tvarkos taisyklėse, nes man atrodo, kad būtina grįžti prie komisijos pasiūlymo penkto priedo pirmosios dalies. Ir aš esu apsirengęs kaip Olandų jūreivis, nes jeigu mes pritarsime trilogo pasiūlymui, tuomet mes iš tiesų ne, neleisime, sužlugdysime gyvenimą tokioms šeimoms, kurios žvejoja elektrinių impulsų pagalba ir mes tokiu būdu už, užsmauksime tinklą ant jų kaklo ir mes dėl to turime balsuoti atskirai dėl pakeitimų ir norėčiau paprašyti kolegų atsistoti, tų, kurie man pritarė. Treinta y ocho. No los hay. Dos, cuatro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 Mėly kolegos, neįprasta, kad balsavimų metu, kur Europos žmonės iš tiesų pasisakė prieš pramoninės žvejybos lobistus ir tas balsavimas buvo labai svarbus. Mes apie tai kalbėjome, kalbėjome visose savo šalyse. Aš reikalauju parlamento laikyti savo įgaliojimų, savo pažado dėl ekosistemų ir uh, žvejybos visoje Europoje prieš e, pramoninę žvejybą. Dėkoju. Senor Mato. Ponas Mato. Aš tiesiog norėčiau išsakyti savo poziciją, norėčiau pasisakyti prieš pono Vandaleno pasiūlymą dėl labai paprastos priežasties. Šis pakeitimas 62, 62 jame tas balsavimas tampa neprasmingas, nes juo yra, tiesiog siūloma yra užkirsti kelią balsavimui, e, e, žvejybai naudojant elektrinius impulsus. Taigi balsuojame dabar dėl pono Vandaleno pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikę. Atmesta. Dabar balsuojame vardiniu balsavimu. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmos svarstymo procedūra baigiama parlamente. Levandovskio pranešimas. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmos svarstymo procedūra baigiama. Ponios Greslė pranešimas. Pakeitimai nuo 1 iki 4, nuo 7 iki 110, nuo 114 iki 140 už prieš susilaikę patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Tinkriname elektroniškai, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 111 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 112 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 113 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 142 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 142 pakeitimas atmetamas. Dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pospišil pranešimas. Keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Grapinį pranešimas. Keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 62-71 pakeitimai vardinis balsavimas dėl komisijos pasiūlymo. Prašau, Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Parlamentas baigė pirmos svarstymo procedūrą. Mamikins pranešimas. Vardinis balsavimas. 42 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmojo svarstymo procedūra baigiama parlamente. Ponas Mamikins nori pasakyti. Dvi minutės, prašau. Ačiū, mėly kolegos, aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra šis reglamentas, kurį patvirtinome. Šiandieną jis yra gyvybiškai svarbus, kadangi tai užkersta kelią teroristiniams išpoliams, naudojant namuose pagamintus sprogmenis. Ir tai apsaugo daugelio, daugelio europiečių gyvybės. E, per pastarosius penkerius metus mes būtumėme sutaupę daug gyvybių, jeigu būtumėme užkirti, užkirti, užkirti kelią tokių prekursorių naudojimui ir ypač tokių prekursorių priekybai internetu. Ir šimtaprocentinis dokumento lybė komitete patvirtinimas e, rodo, kad tikrai visi remia šį rezultatą ir aš dar kartą norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir paramą trilogo posėdžiuose ir dėrybose visiems kolegoms už bendradarbiavimą. Ačiū. Ačiū. Periname prie kito pranešinio Mezerič pranešimas. 77 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 78 pakeitimas, keliant rankas, kas už, kas prieš. Susil... Susilaikę. Parlamentas baigė pirmos svarstymo procedūrą. Toliau Lenars pranešimas, vardinis balsavimas. 326 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmas svarstymo procedūra baigiama. Melo pranešimas. 312 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Parlamentas baigė pirmojo svarstymo procedūrą. Kiengi pranešimas. 69 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmos svarstymo procedūra baigiama, pranešėjai paprašė žodžio. Ačiū, pirmininkė. Patvirtinu šį reglamentą. Papildomą gavome priemonę migracijos politikos srityje. Aš norėčiau padėkoti šiandienams pranešėjams, kurie man padėjo šiame darbe. Jie parodė savo atsakomybę ir mes galėjome greitai patvirtinti šį reglamentą. Aš tikiuosi, kad kitoje kadencijoje galėsiu toliau tęsti darbą. Uh, parlamente ir galėsiu pratesti tą darbą, kurį atlikau šioje kadencijoje, prisimdama visapusišką atsakomybę. Dėkoju. Dėkoju. Toliau galutinis pranešimas. Tun und Hohenstein, žodis pranešėjai. Ačiū. E, dėkoju visiems mėly draugai, kolegos, aš netariu sudie, aš tęsiu kovą, aš toliau kovosiu už stiprią ES ir norėčiau paprašyti balsuoti už šį pranešimą, kadangi šio pranešimo apsaugosime tūkstančius europiečių nuo mirčių eismo nelaimėse ir tūkstančiai žmonių sugebės išvengti rimtų sužalojimų. Tai yra nauja sistema, kuri leis apsaugoti žmonės. Taigi dėkoju už paramą toms sistemoms, kurios bus įdėktos naujose automobiliuose ir tokiu būdu eismas bus saugesnis ne tik keleiviams, vairuotojams, bet taip pat bus saugesnis ir pažeidžiamiausiems eismo dalyviams, turiuomenėje dviratininkus, pešiuosius ir panašiai. Ir dar vienu sakiniu norėčiau pasakyti, kad eismo saugumas yra tik tai vienas galybių, galybės pavyzdžių, kaip ES padeda saugoti ir išgelbėti žmonių gyvybės, geriau bendradarbiaujant, užtikrinant didesnį saugumą keliuose. Tai yra labai apčiuopiamas, aiškus pavyzdys, rodantis, kaip saugumas Europoje didinamas kasdienėme žmonių gyvenime ir tie, kurie nori išstoti iš ES, jie supras tai tik po to, kai jiems bus padaryta atitinkama žala. Taigi mes labai didžiuojamės viskuo, ko pasiekėme. Dėkoju. Ačiū. Balsuojame dėl 110 pakeitimo, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Komisijos pareiškimas, 111 pakeitimas. Keliant rankas, kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Parlamentas baigė pirmojo svarstymo procedūrą. Dėkoju.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 asmenų pranešančių apie sąjungos teisės pažeidimus apsauga. Pone Messerschmidt. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes gyvename vidaus rinkoje, kurioje yra 500 milijonų vartotojų ir jie gali naudotis šios rinkos privalumais, tačiau e, nebus augimo jeigu valstybės narės nesilaikys, vienodai nesilaikys taisyklių. Aš savo komitete daug kartų buvau pranešėjęs ir e, mano pranešimų temos buvo e, tai, kaip valstybės narės taiko taisyklės. Nulat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurios valstybės narės labai išilgina procesus ir tikrai užtrunka labai ilgai, kol jos pradeda įgyvendinti tam tikras taisyklės. Tačiau tai yra labai svarbu, kad, kad veiktų vidaus rinka. Dėl to visi turi laikytis vienodai taisyklių. Dėkoju toliau pane Šoidrova. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, aš palaikiau šią direktyvą, nes jos tikslas yra labai svarbus. Ji nori apsaugoti tuos, kurie informuoja apie teisės pažeidimus. Tai yra žmonės, kurie nusprendė e, pranešti apie ES teisės pažeidimus ir todėl yra labai svarbu tuos žmonės apsaugoti, kad jie netaptų uh, aukomis e, kažkokių priemonių nukreiptų prieš juos. Ir tokiu būdu mes galėtume apsaugoti viešąjį interesą. Ir dažnai tas viešasis interesas gali e, atsidurti konflikte su e, darbdavių interesais. Todėl yra labai svarbu, kad darbdaviai sudarytų visas sąlygas darbuotojams pa, e, pranešti apie pažeidimus ir nemanau, kad šitas e, teisės aktas padarytų mažų ir vidutinių įmonių gyvenimą sudėtingesnį. Aš dėl to ir juo džiaugiuosi ir yra labai svarbu, kad yra numatyta, kad pirmiausia reikėtų e, išnaudoti visas vidinės procedūras, o tik tada išorinės. Ponas Drojevski, dėkoju ponė pirmininkė. Aš nepasisakyčiau, jeigu nebūtų vakar įvykusios diskusijos. Mane neramina tai, kad šita direktyva yra sumenkinama ir ją menkina tos ekstremalios jėgos, kurios nori pasiekti, kad kad rinkos veikėjai, tam tikri rinkos veikėjai liktų nenubausti. Kova prieš e, ne, neteisingus informatorius taip pat būtų labai svarbus dalykas, nes yra ir tokių žmonių, kurie be jokios rimtos priežasties e, e bando užsipulti įmonės arba fizinius asmenius ir, tai, ir tokiu būdu privesti juos prie bankroto. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju. Toliau ponas Morel. Čia e, yra labai ilga priešistorė. Tačiau taryba iš tiesų išėmė daug esminių aspektų ir nepateisino Europos piliečių lūkesčių. Taigi informatoriai negalės teikti informacijos ne, neatsiklausę savo hierarchijos. Taigi turime apsaugoti kažkaip tą galimybę išsakyti tiesą ir Aišku, yra numatyta, numatytas draudimas teikti klasifikuotą informaciją, įslaptintą informaciją. Tas apribojimas yra svarbus, tačiau Šiandien aš ypatingai mąstau apie Julianą Assange'ą, kuris tarptautinę visuomenę informavo apie nusikalstamus veiksmus, kurie buvo atlikti, pažiūrėjau, Irako karo metu. Taigi, iš esmės, tekstas yra neblogas ir mes sugebėsime apsaugoti informatorius savo darbę. Dėkoju. Gracias, senor Mamikins. Dėkoju, toliau ponas Mamikins. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, ES teisės pažeidimai. E, Tai yra tokie elementai, kai prieš ES nusiteikę žmonės bando pasinaudoti šitą taisyklę. taisyklę ir, ir e, Ne viename teisės akte nėra silpnų vietų, nėra teisės akto be silpnų vietų ir manau, kad mes turime sudaryti sąlygas es piliečiams e, informuoti apie tas silpnas vietas ar pažeidimus, e, kad žmonės jaustusi, kad jie yra įtraukti į es politiką ir tam reikia jiems suteikti atitinkamas priemonės. Ir e, mes e, turime prisimti lyderių vaidmenį šioje srityje. Ir e, yra įvairios formos, tai yra e, darbo santykiai ir, ir yra labai svarbu, kad tas apie pažeidimus e, e pranešantis asmo būtų apsaugotas. Todėl aš balsavau už šį pranešimą. Dėkuoju toliau ponas Hanan. Dėkuoju ponė pirmininkė. Atėjo laikas, kai jūs matote, e, kaip e, kaip elgėsi tie žmonės, kurie ilgai dirbo e, Europos parlamente. Aš atsimenu, kai buvo e, nuteistas vienas Vokietijos žurnalistas dėl to, kad jisai pamatė ir informavo apie atitinkamus sukčiavimo atvejus. Taip pat atsimenu Mats Andrevsev e, atvejį, kai jisai e, pamatė tam tikrus pažeidimus komisijos e, sa, sąskaitose. E, ir komisija atleido tą darbuotoją. Kodėl taip atsitiko? E, todėl, kad visos organizacijos yra suinteresuotos apginti savo interesus. E, tuo yra suinteresuoti žmonės ir tuo suinteresuotos taip pat ir ES institucijos. E, ir tokiu būdu yra greunamas tikėjimas ES projektu. Ir jeigu mes kovosime su šiuo reiškiniu, mes išspręsime daug problemų. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas, e, ponia Ruonen. Tos puhemies. Epäkohdist... Dėkoju, ponia pirmininkė. Kai mes kalbame apie ES e teisės pažeidimus, piknaudžiavimus e, e, finansai, finansinėmis lėšomis ar kitas nusikalstamas veikas. Mums reikia kažkokas apie tai informuotų, kad mes galėtume spręsti tas problemas. Ir kaip tas, info, kaip tas informatorius uh, gali remtis e, e, tinkamai veikiančią sistemą, mes e, nepatirsime problemų, bet mes žinome, kad dažnai tokie pažeidimai sukelia didžiulę žalą tam tikroms įmonėms ar visai bendryjei. Todėl būtų labai svarbu, kad informatoriai pirmiausia galėtų susisiekti tiesiogiai su atitinkamomis institucijomis. E, tokiu būdu mes galėtume užtikrinti, kad tokie asmenys, kurie informuoja apie pažeidimus, nebūtų atleidi. Ir, būtų, ir yra labai gerai, kad dabar yra minimalios saugos sąlygos. Yra, e, užtikrinamos, nes yra valstybių narių, kurios visiškai nesilaiko jokių apsaugos e, sąlygų. Todėl tikiuosi, kad šios direktyvos laikysis visos valstybės narės ir įgyvendins ją kiek įmanoma greičiau. Dėkoju, ponas Polčiak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip